ir kad to galima pasiekti nu, su tam tikrom sąlygom. Tai yra svarbus ES partneriai. Mes daug kartų sakėm, kad reikia išsamaus konflikto sprendimo užtikrinti stabilumą taiką regione. Bet tam reikia saugios Izraelio valstybės. ES turi būti tarsi tarpininkas šiame politinėme procese, kuris apima Izraelį ir Palestiną ilgalaikė taika gali atsirasti tik tai atsisakius smurto ir e, vadovaujantis teisingumu, pripažįstant vienas kito teisės ir prievalės. Dviejų valstybių sprendimas numato, kad tos dvi tautos gyventų šalia viena kitos taikiai, pripažindamos sienas. Jung, jungtinių tautų žmogaus teisų taryboje daug kartų ta valstybė buvo traktuojama kažkaip izoliuotai, taip neturėtų būti ES. Turėtų pasirūpinti, kad Izraelis nebūtų išstumtas iš procesų, nes tai yra demokratinė valstybė tame regione socialistų demokratų vardu. Tai, kad Izraelis stato palestiniečių teritoriją nausėdijas, kurios yra teritorija, kuri okupuota nuo 67 metų, visiškai pažeidžia e, tarptautinę teisę, kaip ir Izraelio veiksmai rytų Jeruzalėje. Tai jie kelia grėsmę E, tvariai e, taikai ir pažeidžia 16 e, metų Junktinių tautų saugumo tarybos rezoliucijos nuostatas, pagal kurias vakarų krantas ir rytų Jeruzalė nepriklauso Izraelio kontroliuojamai teritorijai. Rezoliucija 12.11.2019 metų. Taigi, ką mes dabar turime daryti? Mes privalome laikytis tarptautinės ir ES teisės e, ir e, vadovautis teismo atitinkamu sprendimu. Taigi, aš e, labai aukštai vertinu ponios Mogerinį pastangas tam, kad siekiant, kad būtų užtikrintas dvi valstybių sprendimas pagal 67 metų nustatytas sienas. Tiek mes Europos parlamente, tiek jūs e, komisijoje privalome vadovautis tarptautinė ir ES teisė, nes tokia yra mūsų atsakomybė ir pareiga. Ačiū. Dabar ponai Nartui žodis. Dėkui, gerbama pirmininkė. Tarptautinėse santykiuose svarbiausias elementas ne karinė jėga, bet ekonominė gale. Dėl to ES turėtų būti pagrindinė strateginė partnerė sprendžiant Izraelio-Palestinos konfliktą. Tačiau e, Izraelis sistemingai pažeidinėja e, Junktinių tautų saugumo tarybos rezoliucijas, ketvirtą e, Junktinių tautų konvenciją ir kitus dokumentus, e, kurie susiję su pagrindinėmis teisėmis ir susitarimą pažeidinė Izraelis e, su Europos Sąjunga. Pagrįsta e, teisų ir vertybių pripažinimu reikia reikalauti, kad jis laikytųsi to sustarimo. Ir matome, kad mūsų sąjungininkas JAV mūsų ignoruoja, visiškai nusigrėžė nuo Oslo sustarimų susijusių su okupuotomis teritorijomis. Ir e, mūsų niekas negerbs, jeigu mes negerbsime patys savęs. E, pusė amžiaus okupacijos yra netoleruotina, nepriimtina. Jau yra per daug pasmergi, pasmerkimo atvejų, yra per daug. Pereikime pagaliau prie veiksmų. Ačiū, žaliųjų vardu kalbės ponė, ponas Satūri. Ačiū vyriausiai įgaliotiniai Šiuo metu Junktinės valstijos e, siekia e, iš naujo formuoti tarptautinę teisę, todėl aš e, palankiai vertinu es pastangas tam pasipriešinti. Teisingumo teismas yra priemęs atitinkamą sprendimą paskelbęs Izraelio nausėdijų vakarų krante rytų Jeruzalėje neteisėtumą. Nuo 1967 metų nuo 16 e, e, tūkstančių iki 425 tūkstančių e, pastatų buvo pastatyta okupuotose teritorijose. Mes privalome vadovauti savo vertybėmis ir todėl pribrendo laikas konkrečiai žingsniais prisidėti prie taikos užtikrinimo. ES pakankamai daug e, kalba apie teisės viršinybę, dabar privalo imtis tos teisės viršinybės laikymosi užtikrinimo. <clears throat> Taigi privaloma užtikrinti, kad valstybės narės laikytųsi nuostatų susijusių su nusidėjusiu e, gaminamų prekių etiketavimu ir e, E, reikia imtis kitų priemonių, kad būtų laikomas tarptautinės teisės. Ačiū kolega Lyci dabar tapatybės demokratijos frakcijos vardu. Ačiū pirmininkė, gerbiamą atstovę Mogerinį. Anot e, JAV e, valstybės sekretoriaus Jordanija yra vienas iš svarbiausių raktų į taiką. Izraelyje. Europa turėtų domėtis ne tik tai ne tik tai e, prekyba su Izraeliu, bet ir um, arabų valstybių politika. Taip pat mums turėtų rūpėti Irano kišimasis Izraelis yra vienintelė demokratinė valstybė tame regione. Mes susidurėme su islamo teroristais, o ES siunčia milijonus eurų Turkijai, islamiškai Turkijai, tačiau pamiršta Kipro problemą. Netanjahu teisingai, ko gero, kalba apie naują antisemitizmo bangą Europoje. Társunk az európai konzervatívoktól. Dabar Vondra uh, Nekar frakcijos vardu. Pone pirmininkė, manau, kad nausėdijų problema yra sudėdamoji platesnių darybų tarp Izraelio ir Palestinos e, dalis siekiant užtikrinti taiką. Izraelis yra svarbus ES partneris saugumo, ekonomikos, bendrų vertybių sritise. Mums Izraelio reikia taip pat kaip ir Izraeliui mūsų tam, kad ir toliau išliktume e, svarbių veikėjų būsimuose politiniuose procesuose tarp Izraelio ir Palestinos ir užimtume tą tarpininko e, funkciją, tai e, neturėtume silpninti Izraelio pozicijų. Taika tarp Izraelio ir Palestinos bus pasiekta tik tuo atveju, jeigu palestiniečiai surinks teisėtą vadovybė atsisakys smurto ir ES čia ne tik turi teikti finansinę paramą, tačiau taip pat daryti ir tinkamą įtaką pasinaudodama savo turimais svertais <clears throat> siekiant e, dirbti kartu su e, UNRA dėl jos įgaliojimų, e, kuri taip pat daro įtaką šiam konfliktui. Dabar kalbės kolega, kolega Anderson. Džiaugiuosi galėdamas šiandien čia kalbėti. Dėl to, kad Teisingumo teismas nusprendė, kad <clears throat> reikia tinkamai etiketėmis ženklinti gaminius, kurie e, yra gaminami e, okupuotose teritorijose. Nes e, e, pirkdami tas prekes iš Izraelio nusidijų mes savotiškai skatiname naujų nusidijų statybą ir suteikdami <clears throat> ekonominės priemonės jų statybai. Tokiu būdu mes tampame bendrininkais vykdant priespaudą prieš palestiniečius. Airijos vyriausybė, nepaisant to, e, nėra linkusi priimti atitinkamos e, atitinkamų įstatymų. Valstybės narės kartu su Airija kalba apie dviejų valstybių sprendimą, tačiau nepripažįsta Palestinos. Ir e, šis sprendimas dabar priklauso nuo nestabilios Trumpo politikos. Man pusantros minutės buvo skirta pirmininkė. Taigi turime aiškiai e, pareikšti ES vardu, kad Izraelis nesilaiko atitinkamų teisės e, e, aktų. Pirmininkai nutraukė kalbėtoją. Manau, kad jūs nesupratė, jums buvo skirta viena minutė. Hozzászóló Castaldo, alelnök társam, a függetlenek képviselőtép. Toliau neprisijungus vardu Castaldo. Ačiū, pirmininkė. Turbūt netikėtas buvo veiksmas Pompėjo, kai lapkričio mėnesį jis radikaliai pakeitė JAV politiką dėl vakarų kranto ir pareiškė, kad nausėdijos nėra neteisėtos pagal tarptautinę teisę. Mm, štai toks radikalus sprendimas, kuris įputė deguonės į konflikto ugnį. Labai sudėtinga situacija, bet uh, pas, pabandysiu pasakyti kažką objektyviai. Jeigu jungtinės tautos atsitraukia ir nebenori spręsti to konflikto, tai Europa turi užimti tą vietą ir uh, turi padėti toms sudėtingoms daryboms dėl taikos. Konfliktas tęsiasi jau dešimtmečius ir e, mums turėtų būti prioritetas pasiekti kažkokio ilgalaikio sprendimo, juk iš to konflikto atsiranda visi kiti tame regione. Todėl mūsų interesas sustabdyti būtent tą konfliktą. Aš naujajam įgaliotiniui linkiu keliauti ir kalbėti su partneriais artimuosiuose rytuose. Ir bent jau atgaivinti procesą. Beje, turime gerbti ir savo teismo sprendimus ir jo laikytis. Ačiū. Toliau EPP vardu. Mandau. Ačiū. Pirmininkė, gerbiami kolegos. Matau ir politinį, ir moralinį aspektą ES vaidmuo ir pozicija turi būti aiškus moralinis aspektas. Kalbame apie vienintelę žydų valstybę mūsų planetoje. Mes kalbame apie senąją žydų tėvynę. Čia eina kalba ne apie dešimtmečius, ne apie amžius, bet apie tūkstantmečius. Kas mes tokie Europos parlamentarai, kad galėtume, kad galėtume spręsti, kam ten apsigyventi. Toliau politinis aspektas. Jeigu izoliuosime nausėdijų klausimą nuo kitų dalykų, tai kenksime taikos procesui, o ne paremsime, nes ignoruosime daugelį kitų aspektų. Ar pasankaus vaidmuo taikos procese turėtų būti užimti sąžiningo tarpininko poziciją ir pabrėžti, kad Izraeliui visų pirmiausia reikia saugumo tai būtinybė. Todėl būtent Izraelis turi gauti teisę kontroliuoti tas vietovės, iš kurių jam kyla grėsmė. Jeigu tose vietovėse neįsivyraus saugumas, tai kontrolė turi, Izraelio kontrolė turi išlikti, o ES pozicija turi būti sąžiningo tarpininko. Mes taip pat turėtume remti Izraelį, tai vienintelė teisės besilaikanti dema, demokratiška valstybė artimuosiuose rytuose. Dėkoju, ponė Mogerini, už jūsų darbą ir reikalausiu, kad ir jūsų įpėdinis laikytųsi tos pačios linijos. Ačiū. Socialdemokratų vardu Insir. Dėkoju. Dėkuoju. Pirmininkė, mes turėtume siekti, kad dvi valstybės demokratiškos, Izraelis ir Palestina, gyventų taikiai šalia viena kitos. Bet reikia taip pat, kad Izraelis laikytųsi tarptautinės teisės normų. Ir dabar e, matome, kad e, prieštaravimą toms teisėms ir JAV dabar dar labiau skaido užuot ieškodamas sprendimus e, situaciją pavyzdžiui, perkeldama ambasadą į e, Jeruzalę ir teikda, e, teikdamos JAV, kad e, kolonizavimas naus, nausėdijos nėra neteisėtos. 2014 metais mes prieėmė tinkamus sprendimus ir daugiau valstybių turėtų pasiekti mūsų pavyzdžių. Tai yra pripažinome Palestiną. Ir uh, E, dėl teismo sprendimo tai yra susijęs su e, užuotomis teritorijomis, produktais, bet ir humanitariniais aspektais. E, žinome, kad yra pastatų, kurie kainuoja milijonus, kurie pastatyti yra okupuotose teritorijose ir sugriauti izraeliečių ir tai yra nepriimtina. Kyla klausimas, ką daro komisija, kad užkirstų tam kelią ir kas gali, ar gali, gali komisija garantuoti, kad bus kompensuota ta žala? Ačiū. E, palestiniečių problemos sprendimas nusikelia į e, neapibrėžtą ateitį, kuomet prezidento Trumpo administracija nusprendė pripažinti neteisėtas nausėdijas negaliu e, suvokti, kodėl dalis tarptautinės bendruomenės yra suinteresuota dabartiniu status quo, remdamasi savais interesais. ES e, e, bus kontekste privalo dabar reikalauti, kad būtų įvykdytas dviejų, užtikrintas dviejų valstybių sprendimo vykdymas ir kad abi šalis sugrįžtų prie darybų stalo, ieškodamos ilgalaikio problemos sprendimo, nepriklausomai nuo e, naujausių įvykių. E, akivaizdu, kad šio klausimo negalime spręsti kitaip nei darybų keliu. Labai ačiū. Pone Downing dabar kalbėsiu. E Kolegos, atėjo laikas ES pradėti veikti kaip e, neutraliam tarpininkui sprendžiant Izraelio e, palestinos konfliktą ir reikalauti, kad būtų laikomasi tarptautinės teisės. Dėl to labai svarbus Europos Teisingumo teismo praeitos savaitės sprendimas dėl produktų ženklinimo, tų, kurie išauginti okupuotose teritorijose. Tai yra pirmas žingsnis, teismo sprendimas. Europa Europos Sąjunga turėtų taip pat e, uždrausti importą visų produktų išaugintų e, okupuotose teritorijose. Pavyzdžiui, iš Krymo ar Šiaurės Kipro draudžiama įvežti produktus, kodėl e, iš Palestinos okupuotų teritorijų negalima uždrausti importą. Ir taip pat matome, kad Izraelis iš to tik tai pelnosi ir stiprina savo augimą. E, sprendimas JAV legitimizuoti aneksaciją, prieštaraujant tarptautiniai teisiai, e, tai turės dar labai rimtų pavyzdžių. Ir aš noriu paklausti vyriausios įgaliotinės ir jos m, mm, teisų perėmėjo, kas bus daroma toliau, norint įtvirtinti artimųjų taikų, taikos procesą. Dabar ponas Zahra dėl Ekar vardu. a vyváženého. A já si myslím, že bychom měli především. Labai retai mes pasisakome objektyviai ir subalansuotai reiškiame nuomonės. Turime mąstyti, kas svarbu Europai ir kas duos naudos Europos piliečiams turėtume pažvelgti į geopolitinį žemėlapį ir suvokti, kad Izraelis svarbus, ko gero svarbiausias geopolitinis partneris tame regione, ypač kalbant apie saugumo klausimus. Dažnai kalbame apie Europos vertybės, tai pripažinkime, kad Izraelis pagal daugelį kriterijų yra tarsi europinė valstybė, tai ir parlamentinė valstybė, laikosi teisės viešpatavimo taisyklių, nors aišku nėra Europos žemynė. Taigi būkime solidarūs su Izraeliu. Ypač matykime, kad auga antisemitizmas daugelie Europos valstybių. Negreukime Izraelio pozicijos reikšdami šitų antisemitinių nuotaikų. Rodykime solidarumą su Izraeliu. Krespo vieną minutę. Gracias, eh, presidente. Dėkui, pirmininkė. Europos Sąjunga negali būti Palestino vykdomo aparteido bendrininkė. Ir matome, kad Izraelis e, labai rimtai pažeidinėja palestiniečių teisės, Europos Sąjunga nieko nedaro ir tokiu būdu ji prisideda prie uh, palestiniečių aparteido. Taip pat ES turi reikalauti, kad būtų laikomasi asociacijos tarimo žmogaus teisų nuostatos, kad Izraelis laikytųsi tos nuostatos ir kad nebe remtų e, nusikaltimų prieš Palestinos žmonės, e, kuriuos vykdo Izraelis. Ir e, mes turime kalbėti apie pažeidimus žmogaus teisių, kurios vykdo Izraelis ir turime palaikyti e, pilietinę visuomenę ir reikia nutraukti okupaciją, reikia įvesti ginklų embargą Izraeliui, kol jis neįvykdys visų sąlygų ir taip pat reikia uždrausti importą visų produktų pagamintų ar išaugintų uh, okupuotose teritorijose. Mes turime dirbti ir negalime nusigręžti nuo šios problemos. Dėkoju. Nikolau Alavanos. One minute and a half. Nikolau Alavanos pusantros minutės. JAF administracija pripažino neteisėtas nausėdijas ir tokiu būdu įteisino teritorijų teritorijų okupavimą ir aneksavimą, kurį vykdė Izraelis. Taip pat pripažino Jeruzalę Izraelio sostinę. Visą tai daroma palestiniečių sąskaita, kurie smarkiai kenčia nuo tų sprendimų. ES privalo prisimti pakankamai sunkia atsakomybės naštą. E, siekdama aiškiai vardinti, kas dėl šių sprendimų yra auka, o kas būdelis. ES institucijoms tenka tikrai sunki atsakomybės našta, vystant bedarbiavimą su Izraeliu ekonomikos ir gynybos srityse. Mes reikalavome, kad būtų uh, pripažįstama Palestinos valstybė su sostinė e, rytų Jeruzalėje. Laginame e, pastraukti Izraelį iš visų kolonizuotų teritorijų ir nedėsant paleisti visus politinius kalinius laikomus Izraelio kalėjimuose. Būtina nedelsiant e, įgyvendinti 14 valstybių narių parlamentų e, priimtų sprendimus pripažinti Palestinos valstybę. Mano šalis buvo viena iš jų. Dabar e, e, pradėsime taikyti pasakymą pagal Milnos kodės procedūrą tvarką. Mes nesame nei akliniai kurti. Girdėjome išsakytą poziciją dėl nausėdijų ir Izraelio politikos, taip kaip ir anksčiau nekartą, taip pat praėjusią savaitę išgirdome ir e, prezidento Trumpo ir, ir e, e, valstybės sekretorius Pompėjo pozicijas dėl Izraelio, taip pat nesame akli. Matome, kaip dešimtmečius <clears throat> yra vykdoma išpoliai prieš Izraelio civilius gyventojus. Viename kibuce savo akimis įstikino, kaip 10 metų berniukas buvo nužudytas sprogus raketai. <clears throat> Ir taip pat matome, kaip vietos gyventojai, e, prasniečiai yra naudojami kaip gyvas skydas, siekiant ap, apsaugoti nelegalių raketų e, kontrabandą atgabenimą į palestiniečių teritorijas. Taip pat visi žinome, kad Izraelis turi teisę į saugumą ir gynybą ir nekart raginama užtikrinti taiką stabilumą regione. Izraelis yra vienas iš artimiausių ES sąjungininkų tame regione mūsų sieja bendros vertybės ir interesai dabar, tačiau reikia siekti, kad būtų gyvendinama dvišalė darbo tvarkė, kuri būtų stiprinami tarpusavės santykiai. Aš tikiuosi, kad nuoja komisija tam teiks pirmenybę nes glūdėsis bendrabiavimas ne tik padės pasiekti taiką, tačiau taip pat padės ES sustiprinti savo vaidmenį, vaidmenį sąžiningo tarpininko siekiant <clears throat> taikos. Žvelgiant dabartinę e, nestabilią politinę situaciją Izraelyje, manau, kad Europos parlamentas turėtų nesikišti į vidaus politiką. Mes nesame nei kurti, nei akli, nei kitokie, tačiau kartais tyla yra aukso vertės. Ačiū. Atsiprašau, jau prieš kurį laiką nustojame registruoti pasisakančiųjų sąrašą politinių frakcijų vardu. Dabar poniai Abram vieną minutę. Norėčiau Aš norėčiau pasakyti kolegams ir visiems, e, kurie seka mūsų diskusijas, kad mes turime galvoti apie e, demokratiją artimuosiuose rytuose ir turėtume gal, galbūt daugiau e, šalių ten esančių žengti tikros demokratijos keliu, skaitant Izraelį ir Palestiną dėl E, nausėdijų klausimų reikia galvoti, kad vieną pusę, jeigu e, nubausime, neprisidėsime prie taikos, reikia skatinti abi pusės laikytis taisyklių. Dėl saugumo inovacijų, žemės ūkio, kovos su terorizmu, kovos su klimato kaita, Izraelis tiek daug gali pasiūlyti Europai. Dėl to mes neturėtume atstumti draugų kas kart E, juos badydami pirštais, užuot e, pripažinę, kokia yra sudėtinga realybė. Mes e, turėtume užsiekti, kad ES būtų sąžininga ir neutrali šalininkė ir tokiu būdu prisidėtų prie ilgalaikės tvarios taikos regione. Dabar ponas Haut, vieną minutę. Dėkoju. Mes kalbam apie tai. Uh, O vos prieš keletą dienų e, Izraelis prisijungė prie Venezuelos ir panašių šalių ir e, išvarė iš šalies e, Human Rights Watch biuro vadovą. JAV valstybės sekretorius Michaelas Pompejo padarė pareiškimą, kad nausėdėjos neprieštarauja uh, tarptautiniai teisai ir taip pat e, mes e, matome, kad e, Izraelio strategija tarsi palaikoma ta, kuri vykdoma vietoje ir visi tie dalykai tik tai kenkia dviejų šalių sprendimui ir vis apsunkina galimybę užtikrinti uh, tvarę taigą. Mes e, turime kalbėti apie Izraelio teisės, bet taip pat nepamirškime palestiniečių teisės į valstybę. E, bent jau vakarų krante, nežiūrint ilgalaikio konflikto, gana nuosaikus e, lyderiai vadovauja tai e, Palestinos dalį. Ir mes turime siekti taikos ir saugumo ir e, turime e, daryti spaudimą, kad toliau būtų žengiama taikos stabilumo keliu. Magi. Bičiulė, assalamu alaikum. Mano žinia palestiniečiams, kurie atsispyrė išnaikinimui ir išsaugojo savo kultūrą 70 metų okupacijoje. Ir štai kokia milijonai europiečių išaugo už geležinės uždangos patyrė okupaciją, patyrė spaudimą ir kankinimus, žudynės. Tie europiečiai yra palestiniečių sąjungininkai. Nesvarbu, kairėje ar dešinėje, jie žino, ką reiškia okupacijos siaubas, ką reiškia du pasauliniai karai. Ir parlamentarai, jūs turite palestiniečiams duoti tai, ko norėtumėt savo. Kreipiuosi į bičiulius parlamente. Duokite palestiniečiams tai, ko patys norėtumėt. ES pažadai tikrai jūsų vaikų nenužudys. Jeigu nausėdijos yra nelegalios, tai ir produktai yra nelegalūs. Ir tie, kurie gauna naudos, yra nusikaltėliai. Teisingumui reikia veiksmų. Prisiminkime Mandelos frazę Mūsų laisvė nepilna tol, kol laisvės negavo palestiniečiai. Michels, one minute. Herr Präsident, Frau Mogherini. Pone pirmininkė, pone Mogherini, turbūt e, visi sutarėme dėl to, kad Trumpo ir Pompėjo Netanjahu nausėdijų politikos e, įteisinimas e, sumindo kojomis tarptautinė teisė. Tokiu būdu šaudimas Izraelio raketomis tęsis. Luksemburgo užsienio reikalų ministras e, Aselbomas siūlo e, kad ES platesnių mastų pripažintų Palestinos valstybę su sostinė rytų Jerozalėje. Tačiau tai yra tik vienas ES artimų rytų politikos tikslas. Mes e, nieko <clears throat> gero nepasieksime jeigu e, nevertinsime Palestinos ir Izraelio e, konflikto ir taikos užtikrinimo bendrame viso regiono kontekste, įskaitant Siriją ir e, Iraką. Ir bendradarbiaudami su Libija taip kaip dabar bendradarbiaujame, mes <clears throat> Negalime tikėtis, kad mūsų, e, kad mūsų rimtai vertintų kitos valstybės, jeigu toliau bedarbiavame su tokiamis šalimis kaip Libija arba prekiavame ginklais. Reikia šaukti tarptautinę konferenciją šio klausimu. Ponas Mikser. Gerbiamą Federiką, dėkoju Jums, nes puikiai bendrabiavome per penkerius metus. Jūs asmeniškai buvote pasišventus, pasišventus rasti šio konflikto sprendimą. Noriu padėkoti Jums už nuolatinį ryštą stengiantis išsaugoti ES vienybę taikos proceso metu. Darybų metu pasiektas dviejų valstybių sprendimas vienintelis kelias iš konflikto. Ir toks sprendimas išspręstų ir Izraelio būkštavimus dėl saugumo, taip pat suteiktų palestiniečiams valstybę. ES pasiūlymas yra nuoseklus, toks ir turėtų išlikti. Nausėdijų kūrimas tai kliūtis taikos procesui, todėl mes labai aiškiai turėtume formuluoti savo poziciją tuo klausimu. JAV deklaracija tai paskatinimas statyti naujas nausėdijas. Nemanau, kad tokie vienašališki veiksmai, kurie netitinka tarptautinių dabartinių teisės aktų apskritai kam nors duotų naudos saugumo srityje. Balsadijas, vieną minutę. Dėkui, pirmininkė. Tarptautinės teisės laikymasis visų valstybių prievoliai skaitant, Izraelis negali ir neturi būti išimtimi. Pone Mogerini, man kelia surūpinimą siekis tam tikrų uh, E, konflikto šalių mm, e, siekis e, dangstytis tam tikrais dalykais ir Taip pat aš bijau, kad kyla dėl tam, tam tikrų dalykų antisemitizmo Europos Sąjungoje. Ir um, taip pat uh, noriu pasakyti, kad e, mes matėme ir smurtą pasireiškiantį per Jam Kipur šventę visai nesiniai. E, e, žydai praėjus 70 metų po karo nesijaučia saugus. Tai reiškia, pas mus tai reiškia, kad mes taip pat turime kažką aktyviai daryti pas save kaip Europos Sąjunga. Dėkuoju. Bet κύριε πρόεδρε κυρία μογκερίνη για ακόμη μια φορά η κυβέρνηση των ηπα προσπαθεί να. Ačiū dar kartą. JAF vyriausybė pabandė legalizuoti Izraelio nelegalią politiką. Nausėdijos yra kolonizavimas, tai yra provokacija. Taip yra iš. O ambasados įkūrimas Izra... Jeruzalėje tas pats dalykas nuolat tęsiasi tas nelegalių nausėdijų procesas, tęsiasi provokacijos, nuolat pažeidžiamos žmogaus teisės, palestiniečių. Negalime sėdėti sudėję rankų, turime daryti spaudimą izraeliečiams, kad baigtų tą nausėdijų politiką ir nubrėžtų gairias, kaip sukurti dviejų valstybių sprendimą. Mano valstybė Kipro Republika reikalauja vykdyti tokią politiką. Mes laikome nausėdijas neteisėtomis santuš. Ačiū pirmininkė. Čia jūs gerbiama įgaliotinė dalyvaujate paskutinį kartą ir jūsų žodžiai mane padrasino. Dviejų valstybių sprendimas tai vienintelis kelias užtikrinti vieną vertus palestiniečių teisę į laisvę, į apsisprendimą ir kitą vertus teisę izraeliečių į saugumą ir taiką. JAV administracija, pripažindama Nausėdijas, pripažindama Jeruzalę kaip sostinę, greuna šitą dviejų valstybių sprendimą, daro tokį sprendimą netvarų ir kenkia tvariai ilgalaikiai taikai artimuosiuose rytuose. Neužtenka mums kalbėti, reikia veiksmų reikia konkretizuoti, įgyvendinti Oslo susitarimus e, ir 2016 metų mm, susitarimą Vilumsen. E, nausėdijos tose teritorijose ne tik akivaizdus tarptautinės teisės pažeidimas, tai ir sąmoningas bandymas užkasti, palaidoti dviejų valstybių sprendimą. Mes privalome pasipriešinti Trumpo ir Netanjahu bandymams sumindyti palestiniečių žmogaus teisės. Mes turime pasitelkti tarptautinę teisę, duoti atkirtį ir atsisakyti, uždrausti e, prekes iš nelegalių nausėdijų. mes turime reikalauti ir atitai atitiktų mūsų interesus, kad Palestina būtų gyvybiška ir taiki valstybė. Sančias Amor. Dėkui, pirmininkė, dėkui, ponia Mogherini, už jūsų darbą pastaraisiais metais. E, matome, e, kokia yra politika susijusi su Palestina ir Izraeliu, bet mes e, turime reikalauti, kad būtų laikomasi principų, kurie anksčiau apibriežti, nes kitaip, e, jeigu mes nuo to nusigręšime ir palaikysime naujus pareiškimus, tai paprasčiausiai išmesime į šiukšlio, šiukšlių dėžę e, Helsinkio susitarimus ir mes ar e, Pompėjo e, doktriną galime taikyti, pavyzdžiui, Pietos Setijai ar Krymui ar kitoms okupuotoms teritorijoms. Mes e, neturėtume suteikti teisių agresoriui. Tai yra netartautinės teisės pažymimas, bet tai yra išpolis prieš civilizuotus tarptautinius santykius. Dėkuoju. Majorino. Majorino. Ačiū pirmininkė, ačiū gerbiamo Mogerinė už viską, ką atlikote. Labai susirūpinime stebime, kas vyksta Izraelį ir Palestinoje. Ta situacija primena Europoje, kad tarptautinės reikalose reikia veikti staigiai ir ištingai. Europa turi reikalauti, kad būtų laikomasi kelio į dviejų valstybių sprendimą. Mūsų prievolė kloti tą kelią be abejonių. Toks sprendimas turi būti grindžiamas tarpusavio pagarba ir pagrindinėmis žmogaus teisėmis. Izraelis turi teisę gyventi taikoje ir būti pripažintas tarptautinės bendruomenės, bet taip pat ir palestiniečiai. Jų sienos turi būti pripažintos kaip jų valstybė, suverenitetas ir legitimumas kuo aiškiausiai turime atmesti bet kokią priešingą kryptį. Netanjahu kolonijinė politika destabilizavimo faktorius. Kūrė įtampą, tai nepateisinama. Ir pažeidžia žmogaus te, e, tarptautinės teisės. Pone Fajon, vienai minutiai. Gerbiama Federika. Mėla Federika, tavo e, kadencija baigėsi. Dėkui už puikiai atliktą darbą. Diskusijos apie Izraelio ir Palestinos tarpusavio santykius vėl yra pažymėtas prievartos naudojimo ženklų. Padėtis e, gazos ruožė blogėja pernelik greitai, tačiau e, situacija yra patekusi į aklaviai į aklavietę dėl vienašališkų JAV ir jos, jų prezidento Trumpo sprendimų pripažinti nausėdijos teisėtomis vakarų krante. Taip pat ES teisingumo teismas neseniai priėmė sprendimą, e, pagal kurį būtina ženklinti gaminius iš neteisėtų nausėdijų. Izraelio nausėdijos atsirado įvykdžius karo nusikaltimus ir e, apskaitai turėtų būti neįmanoma e, prekiauti ir pirkti gaminius iš tų teritorijų. ES privalo nedelsdama įvykdyti teisingumo teismo sprendimą, nes Izraelis dabar jau e, paskelbė, kad visiškai prijungs neteisėtai užimtas teritorijas ir tokiu būdu bus visiškai palaidotas bet kokios taikos viltis palestinjan huma Pirmininkė. Ponas Agijus Ryba, noriu pasakyti, pirmininkė, kad ES politika dėl Izraelio gyvenviečio okupuotose teritorijose buvo visuomet labai aiški ir nepasikeitė. Trumpo administracijos e, sprendimas pažeidinėja tarptautinę teisę ir kelia rimtą grėsmę taikai ir saugumui regione e, Ir e, matome, kad e, susidaro nauja situacija, kuri e, kelia labai rimtą pavojų ir taip nedidelėms galimybėms siekti dviejų valstybių sprendimo. Ta nauja situacija toliau kursto smurtą ir susiskaitimus. Ir reikėtų mm, iškart nutraukti naują kurių gyvenmečių naujų kūrimą, taip pat uždrausti e, įvežti ES rinką visus okupuotose teritorijose pagamintus produktus ir taip pat reikėtų e, išsaugoti taiką bet kokią kainą ir e, siekti situacijos e, praminimo gazos e, ruožė. Dabar spontaniškos diskusijos. Ponas Kelagam, aš Noriu pasakyti pradžioje, kad aš e, gerbiu Izraelio teisę taikiai e, gyvuoti, klestėti, bet aš e, lankiausi Palestinė ir mačiau, kad kenkiama ir galimybei Izra... Palestinos valstybė egzistuoti. Izraelis vis sistemingai ir toliau užsigrobė palestiniečių žemės. Uh, To negalima toleruoti ir lėtai mums matant Palestinos valstybę ardoma. E, e, Džedas Kušneris, e, JAV pasiuntinys tikrai negali būti laikomas nešališkų, sąžiningų tarpininkų. ES turėtų tokių tarpininkų būti. Mes remiam Izraelio teisę egzistuoti ir tuo pačiu metu turėtume užtikrinti, užtikrinti kad dviejų valstybių sprendimas būtų bet kokio taiskos proceso pagrindas. Aš Airijos parlamente prieš keletą metų pateikiau įstatymo projektą uždrausti produktus įvežamos iš okupuotų teritorijų, ne tik vakarų krante, bet ir e, iš viso pasaulio. Ir ES turėtų tą padaryti taip pat, ponas Rodžinskis. Labai ačiū. Pirmininkė, gerbiama vice pirmininkė. 1492 metais, kai žydai buvo išvaryti iš Ispanijos ir Portugalijos, kai jie buvo deginami ant laužo, jie rado namus Lenkijoje. Ir e, You can polling, e, jidiš kalba, e, tai reiškia, mūsų valstybės pavadinimas reiškia, kad tu čia gali gyventi. Ir 1948 metais, kai e, atsirado Izraelis, aš dar buvau mokinys. Ir tuomet buvo kalbama, kad palestiniečiai turi skirtinės teisės tą teritoriją, nes tai susijęs su uh, Abraomo mylimiausių sūnumi. Ir kai aš girdžiu žodžius aparteidas, girdžiu sakant, kad Izraelis vykdo nusikaltimus, aš prisimenu kančias Izraelio tautos. Prisiminkite, kaip e, Palestinos teroristai elgėsi su jais. Man atrodo, kad Europai reikia sveikai pasižiūrėti į visą situaciją. Ačiū. Ponas Volis, nematau jo salėje. Hedštadla. Dėkui. E, Izraelis yra nestabiliame artimųjų e, rytų regione. Tai artimi rytai, nes e, iš vienos į Tel Avivą gali nuskristi per tris valandas. Izraelis apsuptas priešiškų šalių, kurios nori sunaikinti šią šalį. Dėl to Izraelis turi labai e, inovatyvę apsaugos saugumo sistemą, nes e, tai e, susijęs su išlikimu Izraelio, kurį jis turi užsitikrinti kasdien. Ir Izraelį turi visiškai remti ES, tai yra mūsų partneris um, ir ES saugumo garantas. ES turi prisidėti prie visų būsimų procesų darybų tarp Izraelio ir Palestinos e, ir turi būti laikoma sąžininga tarpininkė. Pone Ward. the us secretary of state's announcement that uh, JAV valstybės sekretoriaus pareiškimas, kad nebelaiko nausėdijų Palestinoje nelegaliomis yra e, širpus dalykas. Tai destabilizuoja padėtį, e, naikina galimybės pasiekti dviejų valstybių sprendimą, perkelimas E, sostinės į Jeruzalę, pripažinimas okupacijos Golano aukštumose ir visa kita. Mūsų ES greitai pareiškė, kad visos nausidijos yra nelegalios ir užkirta kelią dviejų valstybių sprendimui. Taikos perspektyvoms, kad nausidijos turi būti stabdomos, Palestinos atstovai visiškai pagristai pasmerkė tą sprendimą. Tai grasinimas pasaulio tvarkai ir greuna JAV patikimumą. Mes turime išlaikyti vieningą poziciją. E, tos naujos gyvenvietės netitinka tarptautinės teisės kelia grėsmę taikai ir dviejų valstybių sprendimui. Raž, raginame <clears throat> Izraelį stabdyti tą neproduktyvų e, nausėdyjų plėtimą. Volas yra salėje. Ačiū pirmininkė. Pone Mogerinė, jūs kritikavote Izraelio nelegalias nausėdijas ir visiškai teisingai. Tačiau ES atsisakė vykdyti ryštingus veiksmus prieš Izraelį. O dabar mes nebegalime sukontroliuoti jų neteisėtų veiksmų, kai juos dar netgi paremė JAV. Tai tarsi aparteidas, genocidas. Jūs sakote, kad, pasis, kad pritarėte dviejų valstybių sprendimui, bet tas sprendimas nužudytas, jo nebeįmanoma prikelti. Dabar reikia vienos valstybės sprendimo, kur palestiniečiai ir izraeliai, Izraelio gyventojai turėtų teisę į, demokrati, į demokratinės ir žmogaus teisės. Mes turime sugražinti palestiniečių pabėgėlius į jūsų gimtinę, joks kitas sprendimas mūsų netenkins. Izraelis tai pasiekti galėjo tik todėl, kad ES tai toleravo. Čiugudaru. Ši nepakenčiama situacija užtruko per nelik ilgai. Aš esu medikas, skubios pagalbos medikas ir žinau, kiek žmonių praranda gyvybės ir kenčia ten. Europos parlamentas, Europos Sąjunga turėtų sugebėti visus sukviesti prie dėrybų stalo ir rasti sprendimą. Krizė pernelyg ilgai užtruko, aš tikiuosi, kad nauja komisija ras ras kažkokį sprendimą. Tikiuosi, kad e, situacija bus išspręsta ir vienintelė viltis yra ES rankose. Paskutinis. E, tai buvo paskutinis kalbėtojas ir dabar sąjungos vyriausiai įgaliotinė užsienio reikalams ir saugumo politikai Mogherini. Ačiū. Esu tikra, kad naujoji komisija ir naujasis vyriausiasis įgaliotinis atsižvelgs į šios debatus ir sugebės rasti kelią, kaip užtikrinti, išsaugoti mūsų vienybę ir tvirtą poziciją, ginant tarptautinės teisės interesus ir taip pat sugebės nuolat koordinuoti mūsų veiksmus su kitais partneriais, jų jungtinėmis tautomis, arabų pasauliu ir plačiau koordinuos su tais, kurie gerai žino situaciją vietoje ir darys tai išmintingai. E, bus įdomu pamatyti, kokios bus kitos iniciatyvos, naujos iniciatyvos, sprendžiant e, situaciją, kad išvengtume tokios padėties, kai kelio atgal nebebus. Yra tam tikrų klausimų, kur sprendimas įmanomas, bet yra ir kitokių situacijų. Istorija rodo, kad yra tokių e, situacijų, kai reikia, kad e, reikia išvengti, kad e, blogiausia situacija netaptų įvykusių dalykų feta komply. Mūsų reikalaujama imtis to vaidmens, būtent užkirsti kelią negrįžtamam konflikto um, pablogėjimui. Dabar noriu komentuoti vieną dalyką, kuris diskusijų metu man padarė didžiausią įspūdį. Vienas klausimas yra nausėdijų problema, kitas dalykas yra mūsų institucijų dirbamas darbas. Sprendžiant palestiniečių ir Izraelio konfliktą, taip pat arabų pasaulio ir Izraelio konfliktą. Bet esama dar kai ko, tai yra ES vaidmuo ginant tarptautinę tvarką, kuri grindžiama taisyklėmis. Nausėdijos kvestionuojamos. Taip, bet jos nelegalios, kai, e, nėra nelegalios, kai kas taip sakė. E, man atrodo, kad, kad čia net ne apie nausėdijas eina kalba, čia kvestionuojama tarptautinė teisė ir tai labai pavojinga tendencija. Aš tikiuosi, kad jūs sugebėsite tam atsispirti ir pareikalausite, kad taryba komisija padėtų jums išeiti iš tos aklavietės, laikytis tarptautinės teisės. Mm, tarptautinės teisės kvestinuoti negalima, ją reikia gerbti. Ir jeigu pradedame diskutuoti, ar tarptautinė teisė geras dalykas, prastas dalykas, tai jau pozicija, kurios toleruoti negalima. Ačiū. Thank you, Mrs. Mogherini. Ačiū, ponė Mogherini. Diskusiją šiuo klausimu baigiame. Kitas e, klausimas mūsų darbo tvarkėje yra vyriausios e, komisijos vicepirmininkas ir vyriausios įgaliotinės užsienio klausimų ir saugumo politikai pareiškimas e, dėl padėties platesniame artimų rytų regione, įskaitant krizę Irane, Irake ir Libane. Noriu Jums priminti, kad galima jau registruotis, kalbėti pagal procedūrą prašau žodžio ir pagal Milnos kortelės procedūrą. Ir kaip tą padaryti, galite pasiskaityti prie įėjimo į plenarnių posėdžių salę. Tačiau registruotis pasakymas pagal procedūrą prašau žodžio galima tik tai po to, kai pasisakys politinių frakcijų atstovai diskusijas pradėsime nuo komisijos vicepirmininkės vyriausios įgaliotinės ponios Magerinį pasisakymo. Ačiū, ponė pirmininkė. Artimuose rytuose miestų gatvės Bagdade, Beirute, Tegerane buvo pilnas demonstruojančių žmonių, kai kuriuose miestuose demonstracijos tęsiasi. Kiekvienas atvejis nors yra skirtingas, tačiau galime išvelgti ir bendrumų. E, protestuotojai e, protestuoja prieš ne, neligybę, atskirti korupciją, reikalauja geresnių e, darbo sąlygų, darbo vietų. Mes pasmerkėme naudojamą smurtą visų šalių raginome gerbti E, žodžio laisvę ir ištirti smurto atvejus. Taip pat pareikalavome, kad e, e, būtų laikomasi šalių suverenumo. Taigi dabar pakomentuosiu situacijas keliose šalise, pavyzdžiui, Irake. Irako padėtis unikali, įvyko ilgalaikis konfliktas, šalis turi E, užtikrinti sustaikymą tarp atskirų gyventojų grupių ir e, būtina šių tikslų siekti, siekiant e, ilgalaikio stabilumo. Aš Liepos mėnesį lankiausi Irake ir pati įsitikinau, kaip toli jau buvo pasistumėta į priekį, e, siekiant susitaikymo ir e, šalies atstatymo, tačiau puikiai matome, koks trapus visas procesas yra. Nuo, procesų, nuo protestų pradžios mes e, raginame pradėti dialogą, atsižvelgti į protestuotojų reikalavimus ir tą būtina padaryti šiandien. Ir čia klausimai yra dar aktualesni. Taip pat Irakas privalo konstruktyviai kalbėtis su savo kaimynais, ypač tuo metu, kuomet vadovauti sveika e, išmintimi yra labai svarbu visame regione. Irako žmonės e, ir toliau nori e, taikos, mes turime padėti Irakui, kuriant stipresnę, įtraukesnę, sužininkesnę demokratiją. Irane taip pat vyksta uh, protestai, dėl e, ekonominių sunkumų. Piliečiai turi teisę dalyvauti taikiuose demokratijos ir negalime pateisinti neproporcingo smurto naudojimo. Visi pranešimai apie incidentus turi būti nedelsiant ištirti kompetitingų nepriklausomų institucijų. Taip pat noriu pabrėžti, kad tikimės, jog Irano valdžia užtikrins uh, galimybę laisvai naudotis informaciją ir, ir internetu savo šalies gyventojams. Tai yra akivaizdu, tačiau dar kartą svarbu tai pabrėžti, kad tai nieko bendro neturi e, su brandolinio sustarimo